finansuojame integruojant demografinių pokyčių e, aspektus ir siekiant e, visus fondus paversti bendradavičiais. E. Ačiū. Dėl pranešimo balsuosime rytoj 12 val. Ir paskutinis šios dienos klausimas yra pono Simono pranešimas valstybės paramos taisyklės ir e, visuotinės ekonominės svarbos paslaugos. Žodis pranešėjai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, visuotinės ekonominės svarbos paslaugos yra e, svarbios mūsų e, visuomenės modeliu. Jos yra svarbios ne tik piliečiams, bet ir visos visuomenės geroviai. E, peržiūrint valstybės pagalbos taisyklės, pagalbos taisyklės susijusios su visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis turėtume užduoti tokį klausimą, kokios būt, turėtų būti sąlygos, kad iš vienos pusės būtų pasiekta kiek įmanoma didesnė tokių paslaugų kokybė, o iš kitos pusės, kad visi visuomenės sluoksniai turėtų prieigą prie tokių visuotinės ekonominės svarbos e, paslaugų. E, manau, kad siekiant kokybiškų visuotinės ekonominės svarbos paslaugų, svarbiausia užtikrinti tų paslaugų tiekėjų saugumą. E, ir iš kitos pusės turėtume užtikrinti didesnį e, taisyklių proporcingumą, kad būtų atsižvelgta į e, įvairių visuotinės ekonominės svarbos paslaugų skirtumus ir kad būtų mažinama administracinė našta. Valstybės E, pagalbos taisyklės, e, kurias reglamentuojas teisės e, aktai turėtų atsižvelgti į visuotinės ekonominės svarbos paslaugų skirtumus ir į subsidiarumo principą. Galiausiai reikia sukurti atitinkamą teisinį pagrindą e, visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms. E, tai galėtų būti Lisabono sutarties 14 straipsnis. Tačiau, kaip žinome, e, kol kas dėl šio straipsnio išsiskiria nuomonės Europos parlamente, tačiau nepaisant to, mums pavyko pasiekti kompromiso, parengti kompromisinį tekstą. E, administracinė našta valstybės pagalbos taisyklių taikymui yra pernelik didelė ir tai ypač ji pernelik didelė yra e, smulkiems paslaugų tiekėjams. Todėl mums būtų labai svarbu, kad e, būtų atsisakyta e, notifikacijos prievolės ir kad būtų skirstant valstybinę pagalbą būtent supaprastintos tos taisyklės. Tos taisyklės turėtų būti tokios, kad administracinė našta tenkanti vietos institucijoms turi, būtų proporcinga. E, jų tų paslaugų poveikiui vidaus rinkai ir konkurencingumui. Mūsų E, siūlomos specialios deminimis taisyklės, tai yra e, išimties taikinimas e, vien vietoje atliekamoms paslaugoms bei socialinėms paslaugoms galėtų būti puikus pagrindas rengiant atitinkamus teisės aktus. E, taip pat būtų labai svarbu aiškiai apibriežti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas. Taip pat mes šiame pranešime e, siūlome komisijai e, efektingumo kriterijus derinti su ES konkurencingumo taisyklėmis. Europos komisija e, peržengia savo kompetencijos ribas dėl to, kad ji turėtų tik tai kontroliuoti, tačiau nenustatyti e, ekonominių sąlygų, nes tai yra valstybių narių kompetencija. Ir e, tai galėtų vykti tik griežtai stebint Europos parlamentui. Norėčiau dar kartą padėkoti už puikų bendradarbiavimą e, už kolegų ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto darbą. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėms, nes e, dėka jų mums pavyko pasiekti e, puikaus bendradarbiavimo. Ir esu įsitikinęs, kad ir rytoj balsuojant plenarinėme posėdėje mums visiems bendrai pavyks pasiūsti aišku signalą e, siekiant tvarių į ateitį orientuotų visuotinės ekonominės svarbos paslaugų. Ačiū. Herzlichen Dank, Herr Simon. Dėkuoju, ponė Simon. Dabar kalbėtojai, kurie pasisakys spontaniškai, ponas Mesaros bus pirmasis. Egyetértek azzal, hogy az általános érdekű Aš sutinku su tuo, kad galvant apie visuotinės svarbos paslaugas, jos neturi būti ribojamos, jos turi būti prieinamos visiems piliečiams nepriklausomai nuo jų pajamų situacijos. Svarbu, kad visuotinės svarbos paslaugos, už visuotinės svarbos paslaugos galėtų susimokėti piliečiai. Na ir aišku, valstybinės, teigiant valstybinės subsidijas, reikia laikytis subsidiarumo principo Europos komisijai, kad regionės vietos valdžios institucijos galėtų pačios e, spręsti, kaip finansuoti tas paslaugas. Valstybės pagalba uh, turi remti vietos gamintojus ir prisidėti prie darbo vietų kūrimo, taip pat gerinti infrastruktūrą tame regione, kur situacija yra ypat sudėtingesnė. Tai turėtų būti geros, aukštos kokybės paslaugos ir kainos turi būti prieinamos visiems piliečiams. Taip pat svarbu, kad ir darbo vieta būtų tinkamos primtinos kokybės. Ponas Kampus. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Šis pranešimas, kurį parengė e, Pytė Simon, yra labai gerai subalansuotas. Jame kalbama apie visuotinės svarbos paslaugas, kaip atspindinčias e, pagrindinį ES principą skatinti teritorinę sanglaudą. Čia dar vyroja daug teisinio neiškumo, dėl to reikia apginti subsidiarumo principą. Toks yra pranešimo pozityvus aspektas, kadangi pranešėjas vertina vietos regioninį lygmenį, kuris nedaro įtakos vieningai rinkai, vidaus rinkai. Uh, Deminimis taisyklės e, taip pat e, reikalavimas įvertinti tai, kad, tai kas vyksta vietoje, tai, tam, kad ir apibrieštys būtų pakankamai plačios, įtraukiamos savanoriškos organizacijos, nevyriausybinės organizacijos. Taip pat pranešėjas kalba apie tai, jog reikalinga susijęti produkto efektyvumą su susidarumo principu. Ačiū, ponas Paška. Dėkoju, pirmininkė. Dėl to, kad iki metų pabaigos daugelis priemonių baigs galioti, priemonių susijusių su valstybės pagalba. Dėl to svarbu pertvarkyti valstybės pagalbos taisyklės. Dabartinės, pagal dabartinės taisyklės administracinė našta iš principo tapo per didelė, ypatingai vietos valdžios institucijoms. Dar vienas negatyvus aspektas yra tai, kad trūksta teisinio iškumo. Valstybės pagalbos taisyklių reforma turi būti užtikrina, užtikrinama daugiau skaidrumo, taisyklės turėtų būti paprastesnės, lengviau įgyvendinamos tam, kad vietos regioninių lygmenių taisyklės būtų galima taikyti efektyviau. Tokiu būdu bus užtikrinamas geresnės visuotinės svarbos paslaugų taikymas visoje Europos Sąjungoje. Ačiū, ponė Renner. Atsiprašau, kad dar kartą paprašiau žodžio. Gerbiami komisarai, norėčiau visų pirma padėkoti ponui Peter Simon už tai, kaip puikiai jisai dirbo, kaip atsižvelgia į visų frakcijų interesus ir pasiūlymus. Ir labai svarbu, kad iki 2012 metų komisija raginama patvirtinti tam tikras konkrečias priemonės. Aišku, parlamentas pagal 14 Lisabono sutarties straipsnį turėtų būti įtrauktas į teisėkuros procesą. Mes reikalaujame skaidrumo visose sritise. Tačiau prie, prie, priešingai tam skaidrumo reikalavimui jūs per ypatingos skubos procedūras bandote e, kiek įmanoma greičiau priimti sprendimus ir nebūtinai visada skaidriai. E, mes matome, kad e, vietos organizacijos, vietos paslaugų tiekėjai dažniausiai yra marginalizuojami Europos komisijos. Europos komisija beje taip pat kišasi į valstybių narių kompetencijos sritis. Norėčiau priminti mūsų e, pagrindinį šūkį vieningi įvairovėje ir norėčiau paprašyti komisijos prisiminti e, 14 sutarties straipsnį ir jo laikytis. Ačiū. Apsidavam savo panį poslankinį Roitovę. Ačiū. Toliau ponė Roitovė. Ačiū, ponė pirmininkė. Yra daug skirtumų tarp valstybių narių tame, kaip jos apibrėžia e, visuotinės ekonominės e, svarbios paslaugų apimti ir išimtis. Turime padėti komisijai parengti teisinę, teisinės taisyklės valstybėms narėms. Turime reikalauti valstybės paramos taisyklių supaprastinimo ir remti politiką, numatant daugiau skaidrumo ir kontrolės e, priemonių, nors ir laikantis subsidarumo e, principų. Ypač kai kalbama apie paramą bendrovėms teikiančios e, visuotinės ir nesvarbos paslaugas yra daug korupcijos. Komisija turėtų pakeisti savo procedūros ir nusekliau nagrinėti skundus ir įtarimus dėl neteisingos valstybės paramos. Labai dažnai komisija formaliai daro tyrimus, naudojasi informaciją iš pačių informacijų pareigų, ministerijų pareigūnų, kurie patys suteikia leidimus valstybės paramai teikti. Ačiū, toliau pane Bašvesku. Ačiū, ponia pirmininkė. Visuotinės ekonominės svarbos paslaugos prisideda prie valstybių narių klėstėjimo, ekonominio konkurencingumo. Paslaugos yra svarbios kovojant socialinę neligybę. Kompensacijos už tas paslaugas neturi iškraipytis kon konkurencijos ir neturi daryti žalos kitoms bendrovėms. Subsidarumo principas turi būti, principo turi būti griežtai laikomasi. Noriu priminti Lisabono sutarties 26 protokolą, pagal kurį valstybės narės turi kompetenciją, kad e, užtikrintų visuotinės, visuotinio paslaugų teikimą. Man atrodo, kad reikia patikslinti normas dėl valstybės paramos. Rumunijoje tos normos bus supaprastintos viešosiams paslaugos, kurios tiekiamos ribotų mastų vietinio lygių. ES turi remti valstybių narių pastangas modernizuojant šių paslaugų teikimą pagal piliečių poreikius. Rumunijoje viešosios paslaugos reguliuojamas konkrečių teisės aktų kiekvienai sryčiai. Ačiū. Ar dar kas nors nori kalbėti? Man atrodo, kad pasisakė visi norėjusiai. Taigi, tokiu atveju dabar žodis komisaras nariui Daliui. Thank you again, Mr. Ačiū dar kartą, ponė pirmininkė. Vicepirmininko Almūnė vartu, aš pirmiausia norėčiau padėkoti ponui Simon už pranešimą dėl ES valstybės taisyklių reformos, kalbant apie visuotinės ekonominės reikšmės paslaugas. Taip pat norėčiau padėkoti ICON ir ITRE bei IMCO komitetams ir taip pat tų komitetų nariams, kurie prisidėjo rengiant pranešimą. Esame įsitikinę, kad visuotinės reikšmės paslaugos vaidina svarbu vaidmenį socialinėme Europos modelyje, kadangi prisideda prie socialinio stabilumo ir teritorinės anglaudos. Dėl tos priežasties visuotinės ekonominės svarbos paslaugos yra vienas svarbiausių prioritetų, kalbant apie valstybės pagalbą. Mūsų komisijos kadencijoje. Taigi labai svarbu, kad dabar džiaugiamės, kad vyksta diskusijos tarp parlamente su kitomis ES institucijomis ir suinteresuotais asmenėmis. Sveikiname parlamento indėlį šiuose diskusijose. Tai reiškia, kad parlamentas daug reikšmės skiria tam, kad būtų sukurtas aiškus teisinis pagrindas visuotinės ekonominės svarbos paslaugų srityje. Norėčiau priminti, kad mūsų reforma yra grindžiama trimis tikslais. Pirmiausia, aiškumas, supaprastinimas ir įvairesnis požiūris. Užsibrėžėme šiuos tikslus detaliai savo komunikate, kurį skelbėme kovo mėnesį. Nuo to laiko paskelbėme projekto tekstą, parodami, kaip mūsų manimo tikslai turi būti paverčiami taisyklėmis. Vyko viešosios konsultacijos e, dėl šio teksto, jos buvo vaisingos ir reformos tikslai yra bendri ir ir svarbus visiems, visiems suinteresuotiems tiems asmenims. Dėl to per ateinančią savaitę mes ir toliau tobulinsime tą tekstą dėl trijų tikslų pasiekimo. Europos parlamento pranešimas pasirodė pačiu tinkamiausiu momentu. Atsižvelgta yra į mūsų teksto projektą ir teikiami pasiūlymai dėl to, kaip būtų galima tobulinti toliau mūsų tekstą. Tai bus labai vertingas indėlis šioje reformoje. Norėčiau trumpai pakomentuoti tris dalykus atsis, atsispindėjusius pono Simon pranešime. Pagrindinė priemonė e, supaprastinim, siekiant supaprastinimo yra nauja deminimis taisyklė. Pranešime teigiama, kad žemiausia riba remiantis valdybės dydžiu ne, nebūtinai turėtų apriboti deminimis taisyklę mažų paslaugų atveju ir trijų metų laikotarpis būtų geresnis nei vienerių metų laikotarpis. Kalbant apie tinkamiausius e, reikalavimus ir laikotarpius. Aišku, dar nėra apsispręsta, konsultuojame su įvairiais suinteresuotais asmenimis, atsižvelgiame į parlamento nuomonę. Taip pat pranešime teigiama, kad papildomos socialinės paslaugos turėtų patekti į sprendimo taikymo sritį. Socialinės paslaugos yra svarbios mūsų visuomenėje ir tikrai nereikia labai griežtos priežiūros Dėl to, taikant įvairesnį požiūrį, išlygos dėl notifikavimo ir reikalingi taip pat linijiniai, labiau linijiniai reikalavimai. Taip pat aš manau, kad reikia socialinės paslaugas traktuoti atitinkamai. Taip pat parlamentas mano, kad komisija gali apibriežti efektyvumo kriterijus pagal valstybės pagalbos taisyklės. Norėčiau pabrėžti, kad dabartinėme projekte nėra reikalaujama, kad įmonės būtų efektyvios, veiksmingos, taip pat komisija negali tikrinti, ar jos yra veiksmingos. Teksto projekte tiesiog yra reikalaujama, kad įmonės, įmonėms būtų teikiamos paskaitos efektyvumui gerinti. Žinau, kad e, kai kurie jūsų būkštoja dėl tokių pokyčių, tačiau toks paskatos veiksmingumui yra taikomos tik tai stambioms komercinėms įmonėms, kurios e, vertinamos pagal